Der Präsident! Liebe Kolleginnen und Mėlyjei kolegos, norėčiau visus pasveikinti susirinkus ir dabar mes išgirsime tarybos pranešimą dėl Čekijos pirmininkavimo programos. Bus jį pristatyta ir aš norėčiau pasveikinti čia atvykus Čekijos ministrą pirmininką poną Topalaneką. Nuoširdžiai sveikinu Jūs, ponė tarybos pirmininkė. Taip pat norėčiau pasveikinti Europos komisijos pirmininką Josel Manuel Turalbo Oroso. Mėlyi kolegos, mes visi žinome, kad e, pirmininkaujančiai valstybei šis darbas yra didelis iššūkis ir aš žinau iš pono Topolaneko, kad tai ir intelektualinių požiūrių, ir moralinių požiūrių E, labai įdomu, kad komunistiniais metais e, jis aktyviai dirbęs dabar, jisai gali pateikti pranešimą ES kontekste. Ir e, po Slovenijos, tai yra antroji valstybė, naujoji valstybė narė, kuri po 2004 metų įmasi e, pirmininkauti Europos Sąjungai ir norėčiau pabrėžti, kad e, pirmininkaujanti valstybė Čekija susilauks visokiojopos mūsų paramos ir mes linkime visokiojopos sėkmės per artimiausią pusmetį. Ir dabar, ponė e, tarybos pirmininkė, ponė ministrė pirmininkė Topalanėka, norėčiau Jūs pakviesti, pasisakyti ir dar kartą pasveikinti Jūs atvykus Europos parlamentą. vážené paní poslankyně vážení páni poslanci evropského gerbiamieji europos parlamento nariai europos parlamento pirmininke ir europos komisijos pirmininke